Okay, I think uh, it's time to. Man atrodo laikas pradėti posėdį. Šiandien turime tik tai du klausimus darbo atvarkė. Pirmasis yra septintasis klausimas. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Mūsų pranešė yra Pervanš Beres ir iškart suteikiu jai žodį. Merci, madame la, la présidente. Euh, um... Vous avez euh, souhaité euh, que cette commission puisse. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs pagėdavote, kad komitetas parengtų savo iniciatyvos pranešimą dėl Europos semestro. Manau, kad e, ne tik mūsų komisija, tačiau taip pat ir visas Europos parlamentas laiko šį klausimą svarbiu. E, Europos komisija pradėdama diskusiją dėl ekonomikos valdysenos pasiūlė atitinkamą Europos semestro struktūrą. Ir e, atsižvelgia į atitinkamus šešis šio komiteto pranešimus, kurie buvo parengti anksčiau šią temą. E, šiuo metu e, šis pranešimas Europos semestro kontekste atspindi Europos parlamento e, pozicijas e, su šio semestru susijusių nuostatų atžvilgių. <clears throat> Lyginant su šešiais pranešimais, kurias anksčiau minėjau, jų nuostatos turės mūsų nuomonė būti įtrauktos į mano minėtą struktūrą. Europos parlamente, man atrodo, juntama, juntamas siekis apibrėžti sąlygas, pagal kurias galėtų vykti politinė diskusija, kadangi kalbėdami apie ekonomikos valdyseną negalime nekalbėti arba kalbėti vien tik tai apie techninio pobūdžio dalykus. Reikia atsižvelgti taip pat ir į politinius ekonominius aspektus. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, demokratinėje santvarkoje e, visos diskusijos vyksta pakankamai kritiškai. Jeigu manome, kad e, demokratija yra susijusi su tam tikromis teisėmis ir reikalavimais, tai <clears throat> valstybių narių nuomonės yra svarbios, tačiau taip pat reikia atsižvelgti į socialinių partnerių nuomonę. Iki šiol socialiniai partneriai europinių lygmenių dalyvauja makroekonomikos dialoge, tačiau šis dialogas iki šiol vyksta labai formaliai dėl e, Europos semestro turinio, e, e, skaitant tos šešis pranešimus, kurie dabar yra parengti, man krinta į akis ir kelia susirūpinimą vienas dalykas. Su diskusija susijusi su ekonomikos valdysena kilo dėl atitinkamų pusiausvėros nebuvimo tarp pinigų sąjungos, kuri rėmėsi federaliniais principais nuo savo įkūrimo ir ekonomikos sąjungos, kuri daugiausia remiasi valstybių narių įgaliojimais ir kompetencijomis, mažiau atsižvelgiant į bendrosius interesus pagal sutartį 121 straipsnį. Iš pradžių kilusios uh, tam, tam tikros, kilę tam tikri koordinavimo klausimai dabar išvirto į priežiūros ir kontrolės klausimus. Mes negalime vykdyti ekonomikos politikos, kuri būtų paremta vien tik tai kontrolė. Reikia derinti veiksmus tarpusavyje, o ne vien tik tai kontroliuoti ir taikyti sankcijas. Reikia uh, koordinuoti veiksmus e, atsižvelgiant į pasikeitusią padėtį. Ir būtent mes norime taip elgtis, atsižvelgti į esamą padėtį. Todėl, e, nors jų ir nėra salėje, aš e, e, kviečiu pranešėjus šiek tiek daugiau pastangų padėti e, siekiant labiau koordinuoti veiksmus, o ne vien tik tai <clears throat> e, jeigu tai bus, tai mes nieko nepasieksime. E, <clears throat> ir nesugebėsime užtikrinti Europos ūkio augimo ir konkurencingumo. Antra pastaba, kurią norėjau išsakyti susijusi su E, mūsų atsilinkimais pasiūlymais, kuriuos sieksime gyveninti. E, mūsų pinigų politikos požiūris yra viena vertus federalinio pobūdžio, kita vertus e, siekiama jau užtikrinti Europos centrinio banko nepriklausomybę ir turint omenyje, kad niekas neturėtų kvestionuoti Europos centrinio banko nepriklausomybės, savo laiku, kai kurie iš jūsų dar tai prisimena, pavyzdžiui, panas Garsi ir Margajo, kuris tuo metu jau dirbo kartu su manimi, dar prieš pradedant dialogą apie uh, pinigų politiką, <clears throat> mes e, nekvestionavome Centrinio banko nepriklausomybės. Taigi aš nemanau, kad šį dialogą galima būtų perkelti į makroekonomikos e, sritį. E, <clears throat> nes e, Europos parlamentas, e, teikdamas savo pasiūlymus dėl užimtumo, dėl ekonomikos klausimų, vis tik tai turėtų nejudinti Europos centrinio banko nepriklausomybės. Taigi aš kvieščiau mus visus truputėlį pasikeisti mintimis, e, daugiau pastangų padėti intelektualių, kad e, suformuotume savo požiūrį. Dėl tvarkaraščio paties e, kiekvienas šio komiteto narys, kaip ir aš, puikiai žino, kad ciklas prasideda nuo augimo tyrimo, tai yra trys priedai, strategija Europa 2020 priedas dėl makroekonomikos ir e, trečias priedas susijęs su užimtumu. Taigi šis e, pasiūlymų paketas bus e, tokios e, ekonomikos politikos pagrindas ir mes privalome derinti, koordinuoti savo veiksmus e, prieš pradėdami tinkamus politinius sprendimus įgyvendinti. Todėl manau, kad Europos parlamentui šis etapas, kuomet komisija pateiks mums metinius ūkio augimo domenų vertinimo rezultatus, tuomet reikės įvertinti vieną vertus, kaip valstybės narės per tam tikrą metų skaičių, e, tam tikrame metų, e, tam tikrą laikotarpį gyvendino priimtus sprendimus ir kaip jos turės elgtis e, ateityje. Taigi komisija turės vertinti būtent iš šios perspektyvos žiūrėdama. Ir pavasarį vadovų taryba turės pritarti atitinkamus komisijos pasiūlymus. Tai, kas vyks po to, bus paremta Liepos mėnesio vadovų tarybos e, nutarimais dėl stabilumo ir augimo pakto ir valstybių narių parengtų taupimo ir ekonomikos gyvinimo programų. Todėl aš norėčiau ne tik, kad Europos parlamentas atitinkamai organizuotų savo darbą frakcijos ir komitetuose, tačiau taip pat pradėtume dialogą su komisija, kad galėtume pažvelgti, kaip būtų galima konkrečiai daryti įtaką šiam procesui. Taigi, užimtumo komitetas atitinkamus pasiūlymus yra pateikęs dėl pagrindinių ekonomikos politikos krypčių. Ir manau, kad būtent jomis vadovaujantis Europos parlamentas galėtų dėrėtis su taryba dėl šių savo pasiūlymų. Mes patikime atitinkamas iniciatyvas dar prieš pavasario susitikimus nacionalinių parlamentų atstovais ir prieš vadovų tarybą mes, manau, turime daugiausiai dėmesio skirti tam veiksmų koordinavimo procesui, apie kurį kalbėjau, galbūt reikėtų <clears throat> ir reikės įvertinti atitinkamą procedūrą susijusią su ekonomikos politikos koordinavimo pasiūlymų turiniu, o jau prasidėjus koordinavimo laikotarpiu, kai valstybės narės pateiks savo nacionalinės reformų programas įvertinti bendrijos lygmenių. E, manau, kad per tą vadinamą biudžeto klausimų konferenciją galėtume pasvarstyti, kokią poziciją pasirinkti tolesnė diskusija. O e, šiaip iš, iš daugumas pateiktų teisėkuros tai pasiūlymų, galima daryti išvadas ir, ir valstybinarių ataskaitų, kad jos yra pakankamai sudėtingoje padėtyje ir e, reikėtų daugiau dėmesio skirti atskirų valstybinarių padėties e, analizavimui, nes krizės komitete e, Džordžas Papandrėjau pristatė padėtį savo šalyje ir Europos parlamentas atliko labai puikiai savo vaidmenį e, tam, kad dalyvautų e, viešajame diskurse, o ne atliktų vien tik tai kaltintojo vaidmenį šios klausimus svarstant. Taigi, taip aš vertinčiau e, šį pranešimą, dėkodama už man pareikštą pasitikėjimą jį parengti techninį pobūdžių. Manau, kad Pagrindinė šio pranešimo mintis yra gauti įgaliojimus, dalyvauti darybose dėl tarp institucinio susitarimo, siekiant užtikrinti, kad e, Europos semestras veiktų gerai, nes e, jo sėkmė priklauso nuo mūsų ekspertinių gebėjimų, nuo e, gebėjimų įsikišti laiku, tačiau taip pat Europinio semestro sėkmė priklausys nuo to, kaip komisija atsižvelgs į mūsų pasiūlymus, kuriuos jau pateikėme ir dar pateiksime per būsimas diskusijas, tiek būtumą pasiūlymą, ponia pirmininkė, galbūt per ilgai šiek tiek juos dėščiau, tačiau tiek noriu pasakyti įžangą. Well, have... Labai ačiū. Manau, kad turime laiko pasikalbėti šio klausimą įvairias galimybės aptarti E, taigi, Ačiū, pirmininkė. Norėjau padėkoti pirmans perės už jos įžangą ir <laughs> sakyti keletą žodžių dėl Europos semestro ir ekonomikos politikos veiksmų koordinavimo. Žampol Gozės nėra, jis manęs paprašė jo vardu tarti keletą žodžių mano požiūriu yra taip, kad visi parlamento nariai turi kovoti ir stengtis, kad Europos parlamento ir nacionalinio parlamento vaidmuo šiame kontekste sustiprėtų. Manau, yra labai svarbu e, pasikeisti išsamei nuomonėmis su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, todėl labai palankiai vertinu e, šiuo atžvilgiu pasakytas, išsakytas per man šperės mintis. Ir reikės pasvarstyti, kaip ateityje geriau koordinuoti su ekonomikos politika susijusius sprendimus. Turime iš tiesų skirti dėmesio ne tik priežiūrai ir sankcijų taikymui. Man labai svarbu, kad e, visame procese tikrai išlaikytume Europos centrinio banko nepriklausomą statusą, tai mm, tikrai labai vertingas dalykas, galime to įsitikinti per pastaruosius metus, todėl tiek man, tiek mūsų visai frakcijai e, šis klausimas yra esminis. Dar yra nemažai klausimų, kuriuos turėsime aptarti ir išsiaiškinti, pavyzdžiui, dėl Europos semestro santykio su bendrojo ekonomikos valdysenos paketu, stabilumo ir augimo pakto nuostatomis, taip pat e, santykius su naujojo Europos stabilumo mechanizmu, ESM. Tai yra klausimai, kurias turėsime kelti ir išaiškinti per ateinančius mėnesius. Galiausiai apibendrindamas, manau, galiu pasakyti, kad e, privalome nepamesti iš akių savo tikrojo galutinio tikslo, tai yra siekio užtikrinti Europoje ekonomikos augimą ir padidinti užimtumo lygį ir manau, kad e, būtent šiame kontekste turėtume vertinti Europos semestro siūlomas priemonės. Ačiū. Got... Uh, Dėkuoju. Dar du kolegos nori pasiskyti. Viki ir pato Jozefai. Viki, prašau. Thank you. Ačiū, ponė Pirmkė, ir dėkoju per vanšų už jos pastabas. Aš savo šalyje ir kitose valstybės narėse matau, kad bet kokios politinės orientacijos žmonės, tai mūsų piliečiai, nori vis daugiau informacijos gauti apie tai, kam yra naudojama viešieji finansai. Ir todėl nuolatos reikalavome yra didesnio skaidrumo. Manau, jog šis skaidrumas, prognozių, nepriklausomos prognozės, gebėjimas pasitikėti statistiniais duomenimis, tai yra tie dalykai, ko reikalauja mūsų visuomenė. Ypač po to, kai mes kai ką patyrėme kai kuriuose valstybės narėse. Ir aš manau, kad semestras tam yra reikalingas, kad mes galėtume geriausiai skaityti mūsų piliečiams ir kad galėtume užtikrinti didesnį skaidrumą. Kai buvo rengėmės biudžeto priežiūros e, pranešimas, tuomet mes kalbėjome apie tai, e, kokius duomenės reikės rinkti, kokias prognozes renks valstybės narės. Ir tai yra susijęs su semestru. Taip pat buvo kalbėta apie tai, jog šį darbą reikia atlikti nepriklausomai nuo įvairių politikų. Ir tik, tik tokiu atveju piliečiai galės pasitikėti pateikiamą statistiką. Susitikimas su nacionaliniais parlamentais, kuris įvyko šiemet, buvo labai įdomus. Pusantros dienos mes bendravome ir mūsų pirmininkas dalyvavo visame posėdėje ir nacionalinių parlamentų nariai pateikė labai daug įdomių klausimų. Daug įdomių minčių užsakė ir Europos parlamento nariai. Ir gal Europos parlamento narių nebuvo labai daug šioje salėje, e, to posėdžio salėje, tačiau aš manau, kad vis tiek mes galime pasinaudoti tuo, ką išgirdome. Yra puiku, kad mes galime atvirai bendrauti su kolegomis. Svarbu yra atlikti mums patikėtas funkcijas ir palaikyti dialogą su nacionaliniais parlamentais. Dar vienas dalykas kuris e, mano galva rūpi valstybėms narėms ir žmonėms, yra tai, kad e, žmonėms atrodo, kad puiku, šis semestras užtikrins didesnį skaidrumą, tačiau kiek to skaidrumo išliks, kai e, viskas bus perkelta į Europos lygmenį. Ir manau, kad mes privalome įrodyti, jog Europos lygmenių mes taip pat galime užtikrinti tokį pat skaidrumo lygį, kaip e, ir valstybėse narėse. Ir jei rodysime pavyzdį, gerą pavyzdį, bus, valstybėms narėms bus puiku. Ir tam, kad mes galėtume iš tikrųjų užtikrinti visų e, skaidrumą, mums reikia, kad viskas būtų atliekama nepriklausomai nuo politikų. Josai, prašau. Gracias, Presidenta. Eh, muchas gracias a Pervanš. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju Pervanš Berės už e, jos įžangą remdamasis kuria aš norėčiau išsakyti kelias pastabas apie tai, kaip galima būtų patobulinti jau e, mums pateiktą dokumentą, kaip mes galėtume sukurti pridėtinę vertę. Taigi, Aš pabandysiu pasidalinti savo mintimis. Pabandysiu jas išdėstyti kuo aiškiau. Kiekvienas žino, jog Europos semestro idėją pateikė Belgija savo pirmininkavimo metu ir kad tai bus minkštosios teisės priemonė. Ūkio ir finansų ministrai be abejo vaidina labai svarbu vaidmenį Nors Europos parlamentas taip pat galės tarti savo žodį. Tam, kad neliktų vietos demokratijos deficitui, mes turime į Europos semestrą įtraukti visus klausimus, kurie yra susijęs su ūkio valdymu. Taip mes sugebėsime užkirsti kelią busimo, galimoms busimoms krizėms. Europos e, semestras e, iš esmės yra susijęs su dalykais, e, apie kuriuos jau kalbėjome ir anksčiau. Be abejo, mums reikėtų suderinti Europos semestrą su bendrosiamis ekonominėmis gairėmis. Ir kartais tie patys pasiūlymai dubliuojasi įvairiuose dokumentų paketuose. Mes turime laikinai e, pagalbos mechanizmą. Ir mes žinome, kad jis iš tikrųjų nepasiteisino. Europos vadovų taryba nusprendė sumažinti reikalavimus e, Graikijai ir akivaizdu, jog buvo taip pat pasielgta Airijos atžvilgių. Airijos vyriausybė be abejo daugą padarė tam, kad konsoliduotų e, savo finansus. Ir visiems buvo suprantama, jog dėl pernelik didelės skolos e, airija negalės e, plėtoti savo ūkio, kad jiems bus sunku sugražinti jiems suteiktas lėšas. Kanclerė Merkel kalbėjo apie tai, jog privatus sektorius taip pat turėtų prisidėti prie pagalbos paketo. Ir jūs jau taip pat minėjote, kad Europos centrinis bankas pasakė, kad tokio pobūdžio pareiškimai gali tik tai padidinti nestabilumą rinkoje. Tuomet buvo atsakyta, jog reikės priimti sprendimus atsižvelgiant kiekvieno atveju ypatumus. Po to buvo teikta, kad šis mechanizmas bus pradėtas taikyti tik tai po 2013 metų ir kad jis bus taikomas e, bendradarbiaujant su tarptautiniu valiutos fondu. Tai tik tai apsunkino e, viską. Dabar, kodėl man atrodo, kad 2013 metai yra labai svarbus dėl to, kad po tų metų galima bus uh, uh, užsitikrinti didesnį viešų finansų tvarumą. Ir tai turės įtakos obligacijoms, kurios buvo išleistos iki 2013 metų. Yra dar vienas uh, svarbus klausimas. Tai yra uh, tarptautinių valiutos fondo taikomi kriterijai. TVF tik tai vienu atveju sugebėjo uh, gerai pertvarkyti skolą. Tai įvyko Argentinoje. Argentina tuomet pasakė, kad ji gražins e, skolą. Jai buvo suteikta 45 procentų e, nuolaida. Argentina sugebėjo devalvuoti savo valiutą. Tačiau ES valstybės narės to negali daryti. Kodėl galutinis gelbėjimo pagalbos paketas e, neveikia? Todėl, kad jame daug kalbama apie pertvarkymę, apie restruktūrizavimą. O rinko mums reikia stabilumo. Manau, jog mums reikia reikalauti, jog vyriausybės prisimtų politinę atsakomybę ypač kai yra priimami sprendimai dėl skolos e, restruktūrizavimo. Yra ir dar viena mintis, kurią pateikė pirmininkaujantį šalis. Tai yra skolos restruktūrizavimas, kai yra likviduojami bankai. Jei mes turėsime pagalbos paketą, pagal kurį galima bus restruktūrizuoti skolą, tai be abejo turės įtakos turtui, kai bus įvertinamas e, efektyvumas. Na, iš tikrųjų šis mechanizmas buvo parengtas pernelik skubotai, jis nebuvo da, e, labai gerai sugalvotas ir gerai su. Uh, sustiguotas ir todėl ir iškyla tiek daug e, dubliavimus. Mes turime laikinai pagalbos mechanizmą, e, e, dar vieną finansinę priemonę ir po to vyriausybė sumasi kitų papildomų veiksmų, tokių, pažiūrėjau, kaip bankų pertvarkymas. I, I uh, that, uh, the... Pritariu daugam, ką sakė vicepirmininkas skola yra didelė problema, negalima jos ignoruoti, galvodami apie ateities planus. Toliau lėja. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti per Vanš už tai, kad jį pabrėžė vieną labai svarbų dalyką. Tai yra ūkio politikos koordinavimas. Ir šiuo klausimu Labai svarbu užtikrinti yra tinkamą priežiūrą. Kai aš perskaičiau e, direktyvos pasiūlymą, pateiktus pakeitimus, kuriuos pateikė įvarus e, kolegos, perskaičiau taip pat ir vyriausybių pateiktus pasiūlymus, man pasirodė, jog mes e, norime išvengti bet, kokio, bet kokios reakcijos makroekonominių lygmenių. Kai skaičiau direktyvą ir pakeitimus, man pasirodė, jog mes norime dar daugiau e, dėmesio skirti procikliškumui, kuris įsitvirtino Europoje ir kuris yra akivaizdus jau kuris laikas. Ūkio cikliškumas reiškia, kad mes uh, turėsime ateityje elgtis atsižvelgdami į, į konjunktūrą. Ir Europos konjunktūra nėra dalykas, kuris paskatintų biudžeto tolesnį stiprinimą. Panašu, kad aš kiekvieną kartą kartoju tą patį, tačiau mūsų uh, naš produktivumo rodikliai yra 6-8 procentais mažesni, nei jie turėtų būti. Tai reiškia, kad e, mes turime elgtis labai apdairiai, paškai yra taikomas taupimo priemonės, tam, kad e, nepakenktume dar labiau esamoms aplinkybėms ir nepadidintume deficito. Komentuodamas tai, ką pasakė ponas Garsijo Margajo, Aš taip pat manau, kad mums reikia, kalbant apie Europos semestrą, kalbėti ir apie skolos pertvarkymą. Reikia išnagrinėti, kodėl auga skolos. Ir mes suprantame, kad tai yra tik tai lietkalnio viršūnė, tai ką dabar matome. Visose valstybėse narėse būtina mažinti skolą kuri išaugo dėl to, kad e, e, valstybės narės takė neteisingą fiskalinę politiką. Jei pažvelgsime į Graikiją. Ir jei manysime, jog e, vyriausybės ir jos vadovas nėra atsakingi už tai, kas įvyko, Ir kad, tai, kad skola susikaupė dėl susiklošysios ekonominės padėties, tuomet suprasime, jog iš tikrųjų būtina kalbėti apie skolos pertvarkymą. Valstybėse narėse reikia gerinti e, politinių priemonių balansą, kurios leistų mums geriau su, e, suderinti mūsų ūkio politiką. Ir per vanš kalbėjo, uh, apie tai, jog būtina derinti Centrinio banko pinigų politiką ir valstybių narių nacionalinę ūkio plėtros politiką. Ir todėl reikia stiprinti dialogą. Palūkanų norma. Dar vienas pavyzdys. Tam, kad paveiktume makroekonominę padėtį, panašu, kad įmasi tik tai ribojamojo pobūdžio priemonių. Praeitą savaitę buvo praktiškai pareikšta, kad ketinama yra sugriežtinti pinigų politiką. kas atrodytų pakenktų dabartiniai e, padėčiai. Antras dalykas apie skolą. Mes norėtume sužinoti, ar egzistuoja ta, prie, priežasties, koks nors priežastinis ryšys tarp vyriausybės veiksmų ir skolos, ir mums nebuvo tai atsakyta. Ir buvo pasakyta, kad tam, kad galima būtų pertvarkyti kai kurių valstybių narių skolą, būtina, kad prie to prisidėtų Europos centrinis bankas. Ir, kaip jau minėjau, labai svarbu yra tinkamai suderinti įvairias taikomas politinės priemonės. Ir, kaip sakė Pervanš, mums reikia daugiau koordinavimo Europos lygių. Nemanau, kad parlamentas atsisako apie tai diskutuoti. Svenas. Pervanš. Okay. So, Ačiū, Pervanš. Nežinau, kodėl man čia kažkas neišeina. Na, tiesiog norėjau papildyti dar pasisakymus. Jeigu pažiūrėsime į nacionalinės reformų programas, kurios jau pateiktos, tai jų kokybė labai smarkiai skiriasi. Man atrodo, reikia atidžiai jas pasižiūrėti, nes kai kurios iš jų tiesiog netitinka <clears throat> reikalavimų. Ir tai labai kelia nerima, jeigu šis, iš šį procesą nebus žiūrima rimtai, nepaisant to, ką mes bedarytume, nieko neišeis. Antra. Sutrėme dėl penkių svarbiausių tikslų ir kelių pavyzdinių iniciatyvų, todėl labai svarbu, kad šis procesas neapsiriboti vien tik tai augimo strategija, bet kad būtų laikomas visų tikslų. Aš žinau, kad mes čia ginčiojomės, kiek reikia tikslų, ar uh, jie dar tinka, tačiau reikia išnaudojybos potencialą. Ir tai nėra vienintelis rodiklis sprendžiant kokia yra viešosios politikos kokybė. E, kolega Lijona žino, apie ką aš kalbu. Taip pat e, neseniai vyko e, įdomi telefoninė konferencija su Bundestagu prieš keletą dienų. Tam, kad įtrauktume aukštesnio lygio dalyvavimą iš nacionalinių parlamentų pusės, turėtume uh, E, panaudoti videokonferencijas, tokias priemonės, kad tikrai galėtume įtraukti atitinkamus e, nacionalinių komitetų atstovus e, šiame procese. Turime problemą. Vis kalbame, kad čia buvo geras posėdis, bet mūsų buvo nepakankamai daug. Rimtas reikalas. Kita vertus, jeigu pagalvosime apie nacionalinių parlamentų dalyvavimą, buvo daugiau negu e, įprasta. Tačiau tai mums nepadeda, mums reikia tų žmonių, kurie turi didžiausią įtaką parlamentuose. Todėl turėtume rasti procedūrą, kaip tobulinti pranešimą kartu su nacionaliniu parlamentu nariais. Vis daugiau matome tam tikrą tylę konkurenciją ne tik varsybių narių e, vyriausybių ir Europos parlamentų, bet taip pat ir nacionalinių parlamentų susierzinimą mūsų darbu. Kad to išvengtume, mums reikia stiprinti bendradarbiavimą. Viso semestro proceso metu turime užtikrinti, kad socialiniai partneriai ir kiti turėtų balsą ir kad, tai, kad jie būtų proceso dalimi. Taigi kartu su Parvanšu ir kolegomis tikiuosi dirbti toliau ir noriu visus patikinti, kad ekonominis augimas svarbu, tačiau jis turi būti svarstamas socialinės lygybės ir e, visos planetos e, ribų kontekste. Pirmininkė, mes stengiamės rasti būdų, kaip surenkti videokonferencijas su nacionalinės e, parlamentais. Apie tai kalbėjome komitetų pirmininkų suėgoje. Ponas Šuntis. Ačiū pirmininkai. Dėl transporto spūščių negalėjau nuo pradžių dalyvauti posėdėje, todėl negirdėjau, ką kalbėjo pranešėja ponė Beres. Šiuo esu tikras, kad ji pristatė labai įdomias savo mintis. Šią pirmą diskusiją galime pasikeisti įvairiomis mintimis ir idėjomis rytoj ir poryt Graikijos premjeras. Graikijos tautai ir parlamentui pristatys naują priemonių paketą, kurio vertė e, bus 25 milijardai eurų. E, tomis priemonėmis bus siekiama sumažinti Graikijos valstybės skolą, tai bus labai griežtos priemonės, tuo galime nebejoti, bus mažinami atlyginimai, e, įvairios išmokos. Šių priemonių priežastis yra ta, kad nepasitvirtino biudžeto įplaukų prognozijas. Ir Dar viena problema yra ta, kurią kolegos anksčiau minėjo Graikijoje, kaip ir kitose valstybėse. Skola tampa neprognozuojama ir nekontroliuojama, nes e, sunkumų kyla ne dėl išlaidų, o dėl nepakankamų biudžeto įplaukų, nes e, Graikijoje daug metų buvo problemų susijusių su mokesčių mokėjimu. Ir mes buvome vienintelė politinė partija Graikijoje reikalavusi, kad Graikija nerengtų olimpinių žaidynių savo šalyje dėl ekonomikos padėties, tačiau niekas neįsiklausė į mūsų nuomonę, o dabar mūsų prognozijos pasitvirtino. Taigi, sudėtinga yra dabar rasti tinkamą, tinkamus problemos sprendimo būdus, tačiau jeigu susitelktume tik tai prie valstybės skolos ir krizės priežasčių, pasirinktume neteisingą kelią. O mūsų svarstamos priemonės taip pat susijusios ir su Europos semestru, yra pakankamai abejotinos, nežinau, ar jos atneš laukiamų rezultatų. Europos semestro ir nacionalinių biudžetų sandaros derinimas taip pat yra ir konstitucinės teisės požiūrių e, abejotinas klausimas, jeigu iš parlamentų bus atimami tam tikri įgaliojimai, pavyzdžiui, įgaliojimai tvirtinti nacionalinius biudžetus ir tie biudžetai bus tikrinami iš anksto, tai nebeliks galimybės plėtoti alternatyvios politikos. Šis pranešimas man primena Europlius paktą, kuriame buvo numatyti tam tikri įsipareigojimai reikalaujant uh, įtraukti juos į valstybių narių konstitucijas arba kitaip e, padaryti teisiškai privalomus. Aš manau, kad e, šiame kontekste iškyla tam tikras teisėtumo klausimas ir e, šiomis priemonėmis krizės neįveiksime. Aš pasisakau už tai, kad būtų derinami ekonomikos politikos sprendimai, tačiau tik tai esant trims prielaidoms, kurias trumpai pristatysiu laiką taupydamas. Pirmiausia, reikia pripažinti e, valstybės skolų problemą ES lygmenių, o nekalbėti vien apie Graikijos ir Portugalijos skirų valstybių problemas, todėl reikia Europos lygmenių ir ieškoti būdų, kaip spręsti valstybės skolos problemą. Stabilumo ir augimo paktas yra nukreiptas prieš visuomenę, prieš ūkio augimą, yra skirtas e, ūkio nuosmukį skatinti. E, Graikijoje dabar prognozuojamas 6 procentų ekonomikos nuosmukis. Kaip mes galime, turėdami tokį nuosmukį, spręsti dabartinės problemas? Čia patenkame į užburtą ratą. Tokios yra problemos susijusios stabilumo ir augimo paktu o taip pat ekonomikos valdysenos paketas, e, bandant jo nuostatas įgyvendinti, siūloma toliau karpyti išlaidas. Taigi, baigdamas grįžtų prie to, nuo ko pradėjau, būtina pradėti vykdyti struktūrinio pobūdžio pokyčius. Tai e, e turėtų būti priemonės pagal antrąjį ekonomikos valdysenos ramstį E, aš manau, kad e, be rimtos restruktūrizacijos mes nieko nepasieksime, dabartiniai paketo pasiūlymai e, neis siekiama neteisingų tikslų, nes problemos dabartinės Europoje tikrai nes, nebuvo sukeltos Graikijos, mes turime spręsti krizę visoje Europoje. Ir visus veiksmus turėtume vykdyti remdamėsi solidarumo principą, apie tai pamirštame. Edvardas, manau, kad šiuo metu e, yra taip, kad šalis, kurios susiduria su problemomis gesina gaisrus, tampa ekspertais. Portugalija, Graikija, Airija ir jos jos tyli, nes bijo labiausiai tų tarptautinių rinkų ir taip toliau ir taip toliau. Ir turėtume jų paklausyti. Vietoj to mes klausome kitų, kurie moralizuoja. Neseniai skaičiau smagio pasisakymą Europos centrinio banko atstovo. Pasisakymą, nes kad yra paskiriami reguliuotojai. kurie e, leido bankams daryti, ką nori, o už viską pato moka mokesčių mokėtojai. Bankininkų elgesys mums iš tikrųjų neleidžia rasti sprendimo. Pritariu ankstesniems pasisakiusiems, kurie sakė, kad reikia būti lankstiems. Na tai ne vien lankstumo klausimas, reikia rasti daugiau išeičių. Žinome, kad ankstes, anksčiau egzistavusios išeitis dingo, įskaitant ir devalvaciją. Turime ieškoti daugiau kelių išeičiai, o ne kurti griežtą sistemą, nelankščią sistemą, e, kuri atsiras su tuo valdymo paketu. Aš neįsivaizduoju, kaip tas paketas pats savaime mus išvestų iš dabartinės sunkios situacijos. Labai ačiū. Noriu pateikti keletą dar komentarų. Remiantis to, ką sakė ponas Šuntis, kad semestro rėmose mes atimame nacionalinių parlamentų galės. Tačiau diskusijos metu, kai nacionaliniai parlamentai buvo pas mus, kai kurie iš jų sakė, kad tam tikrų mastų viskas yra atvirkščiai, kad pirmą kartą jie jaučiasi esą proceso vykstančio ES lygmenių dalimi. Man atrodo, kad mums reikia pabandyti sustiprinti tokią poziciją, kad įtrauktume nacionalinius parlamentus kuo daugiau. Aš pritariu daugam, kas dar čia buvo pasakyta. Manau, kad ten, tame pakete yra daug gerų dalykų, kurie e, užkirstų kelią, kad mes nepakliūstume į tą duobę, kurioje esame. Dar aišku, reikia rasti priemonės, kurios padėtų mums iš, išlipti iš tos duobės, ypač e, toms šalims, kurios susiduria su sunkumais. Ir mes jų neištrauksime į tvarų kelią, jeigu vien tik tai imsime iš jų uh, pinigus ir versime jos dar daugiau mokėti. Per vanšą žinau, kad nori dar pasisakyti. Ar norėtum išklausyti komisijos? Jeigu komisija turi ką pasakyti, galbūt e, galite paaiškinti, kokia yra situacija su semestru ir tuomet per vanšą. Ačiū, ponia pirminkė. Keletas trumpų komentarų. Reikia pagalvoti apie Europos semestro esmę tai nėra vien tik tai stebėsenos priemonė, bet ir koordinacijos e, e, mechanizmas, e, kuomet derinami e, politikos prioritetai, plačios e, ekonomikos gairės ir užimtumo gairės. Stebėjimas vyksta remiantis koordinacija, e, kaip nurodyta gairėse. Taip pat svarbu pabrėžti, kad stebėsena nėra griežta priemonė, tai yra e, švelni priemonė. Tačiau ją galima sustiprinti. Ir e, komisijos nuomonę semestro galima pagerinti dviem būdais. Pirmiausia, žiūrėti viską integruotai į plačiasias ekonomikos gairias ir užimtumo gairias ir nusekliai galvoti apie įvairias ekonominės politikas, suteikiant vienodą svorį visiems iškeltiems tikslams nurodytiems gairėse. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad be Europos semestro ir be stebėsenos mechanizmo yra ir vykdymo, įgyvendinimo mechanizmai, nes visa istorija dar nesibaigia komisijai ir tarybai pateikus ataskaitas apie nacionalinės reformų programas. Viskas toliau tęsiasi e, tarybos rekomendacijomis ir atitikties e, vertinimais. Tai jau vyktų ne semestro kontekste, bet vis dėlto tai taptų vis e, tvirtesnių metodų užtikrinant koordinavimą, integruotą stebėseną ir rekomendacijų įgyvendinimo rekomendacijų, kurias patvirtintų taryba visai ES, visai eurozonai ir kai kuriais atvejais atskiroms valstybėms narėms. Antras svarbus dalykas - Europos semestras turi būti vertinamas platesnėme kontekste. Tai yra priemonė, kuri yra skirta mums padėti išlipti iš krizės ir pagerinti subalansuotą požiūrį ekonominės politikos prasme ateityje. Todėl iš tikrųjų teisi, teisinga tai, kad Europos semestrą reikia vertinti kaip vieną priemonę tarp įvairių e, komisijos pasiūlytų priemonių reaguojant į krizę. Na ir reikia pabrėžti, kad komisija yra įsipareigojusi dirbti kartu su parlamentu, su pranešėja, apibrėžiant jeigu tai atitiktų tarybą ir būtų priimtina tarybai šio parlamento vaidmenį. Komisija, komisijos pirmininkas pats ne vieną kartą yra sakęs, kad mes esame pasiryžę užtikrinti tinkamą Europos parlamento vaidmenį ne tik semestro prasme, bet apskritai e, rengiant susijusius teisės aktus. Ir mes ir toliau pasiryžę dirbti su jūsų pranešėja, kad to pasiektume. Manau, kad tiek e, galiu pasakyti. Thank you very much, Pavanche. Dėkuoju, Pervanche. Merci, madame. Euh, merci, Madame la Présidente. Je crois que... Ačiū, gerbimoji pirmininkė. Puiku, kad jūs suteikėte žodį komisijai, kadangi jį labai prisidėjo prie šių diskusijų patvirtindama tai, kad labai dažnai yra tiesiog e, daug yra kalbama apie Europos parlamento vaidmenį. Taigi aš dėkoju tam, kad komisija pripažįsta, kad Europos parlamentas gali vaidminti svarbu vaidmenį. Aš tikiuosi, kad e, rengdami šį pranešimą mes su, sugebėsime suprasti, kad Europos semestras yra susijęs su labai svarbiais demokratiniais e, uždaviniais. Savo šalyje aš matau, kad e, žmonės supranta, kas vyksta, tai apie tai yra kalbama, visi supranta, kad nacionalinius biudžetus nustatinės e, kažkas ir kad diskusijos bus perkeltos iš nacionalinio ligmens kažkur kitur. Taigi kokį vaidmenį vaidins Europos parlamentas? Net tai yra demokratijos klausimas. Išsijungė kalbėtojos mikrofonas. Prašom. Paprastai mano mikrofonas veikia puikiai, bent jau oficialiai paprastai veikia. Taigi aš dėkuoju kolegoms už jų pastabas. Aš suprantu, kad uh, kai kas dar kartą kalbėjo apie politinį dokumento turinį ir apie tai, apie ką kalbame. Ir visiškai nesižvelgia į šio pranešimo tikslą, o tai yra e, procedūrinis e, pranešimas, e, kuriuo siekime užtikrinti tinkamą demokratijos lygį, kaip aš jau paaiškinau. Be to, Aš norėčiau išsakyti dvi papildomas pastabas, kurios papildys tai, apie ką tai jau kalbėjai, nes nenoriu, kad mūsų diskusijos užsitęstų per ilgai. Europos parlamentas užsakė tyrimą, kuriuo metu bus aiškinamasi, kokiu priemonių galima būtų imtis tam, kad mes galėtume geriau įven, įvertinti tai, kas yra daroma. Ir tai, apie ką kalbėjo ponas Gegolt, apie tai, kaip mes galėtume geriau vertinti tai, kas vyksta. Ir kad tokios vertinimo priemonės turėtų būti bendros. Bet reikėtų dar pagalvoti apie tai, kaip uh, diskusijos dėl biudžeto gali būti perkeltos e, nuo regioninio e, e, į nacionalinį ir pato federalinį lygmenį. Žinome, kad suverenios valstybės turi teisę tvarkyti savo biudžetus taip, kaip nori. Ir dabar mes norime sutelkti savo jėgas ir uh, tvarkyti biudžetus kartu. Toliau. Anksčiau, dar prieš tai, kai buvo kalbėta, pradėta kalbėti apie Europos semestrą, jau tuomet žinojome, kad turime e, sunkumų. Jau tuomet buvo kalbėta apie tai, kaip galima būtų priversti komisiją sižvelgti į tai, ką mes sakome. Ir panašu, kad situacija tik tai blogėja. Jei mes norime, kad demokratija veiktų, tuomet, kai yra rengiami, pavyzdžiui, nacionaliniai reformų planai, tuomet nacionalinės parlamentas galėtų svarstyti šiuos planus prieš juos pateikiant e, institucijoms Bruselėje. Vyriausybė negali realiai e, iš tikrųjų patvirtinti savo nacionalinių reformų planų, tol kol jų nepatvir, nepatikrins taryba. Aš galiu Jums pateikti pavyzdį iš mūsų darbo kalendoriaus. Europos komisija turi patvirtinti nacionalinės e, rekomendacijas e, Liepos 7, po to ji pateks į Ekofiną Liepos 7 pabaigoje ir Liepos 24 dieną e, e, šis, e, šios rekomendacijos pateks į tarybą. O be to dar 7, Liepos 17 dieną jas varstys EPSCO. Jei mes stengsimės viską taisyti, tuomet mes nieko nesugebėsime pasiekti ir, ir tik tai pakenksime. Taigi reikia žinoti, kada, kokiu momentu reikia mums uh, tarti savo žodį. A, kolega išėjo. Deja. Taigi, statistinio duomenų patikimumas. Tai yra labai svarbu. Nepriklausoma ir kokybiškai rengiama statistika yra labai svarbu. Tačiau tai nėra politikos e, dalis. Ir dar vienas dalykas. kuris man labai rūpė jau kuris laikas. Ir, ir aš nesugebau kažkaip aiškiai išdėstyti šio klausimo ir nežinau kodėl. Tai apie ką kalbėjo ponas Giogel. Jei mes manysime, jog Europos semestras e, yra tiesiog bendros hierarchijos dalis. Ir mums reikia tą hierarchiją, tą nuseklumą joje sukurti. Ir mes dabar galvojame apie ES 2020 metais. Štai koks yra mūsų e, tikslas. Ir jei turėsime e, per, nelik, turėsime per menką biudžetą, nesugebėsime gyveninti e, užsibrieštos strategijos. Ir jei valstybės narės pateiks duomenės apie savo biudžetą, jos mums padės, kaip jų biudžetas galėtų padėti mums įgyvendinti uh, Europos 2020 strategijos tikslus. Ir atrodo, kad viskas yra paprasta, bet kažkodėl viskas yra labai sudėtinga. Ir Vikinė visiškai nepaaiškino, ką konkrečiai norėjo pasakyti. Aš atsiprašau, kad tiek ilgai kalbu apie Europos e, semestrą, tačiau susitikinus, kad po Vicky Ford parinkto pranešimo mes privalome įtikinti valstybės narės, kad jos renktų biudžetus, stengdamosios prisidėti prie ES strateginių tikslų įgyvendinimo. Garsė Margajo taip pat kalbėjo ir Jis kalbėjo apie bendrasis ekonominės gairės ir apie mūsų pagrindinę kryptį. Nenoriu vėl gilintis į šių dalykų detalės. Kai e, Europos komisija patvirtino metinius ūkio gavinimo planus, nebeliko jokios prasmės iš esmės keisti bendras ekonomės gairias ir užimtumo gairias. Tai yra e, procesas, kuris iš tikrųjų visiškai nesižvelgia į tikrovę. Sutartyje ir, yra nurodyti tam tikri mūsų įgaliojimai. Ir mes turime atsižvelgti į tai, ką veikia komisija. Ir svarbiausias dalykas, kurį turėsime atkreipti dėmesį, tai yra kasmetiniai įvertinimai, o ne bendrusios ekonominės gairės. Svenas taip pat kalbėjo apie, apie pagrindinės mūsų, pagrindinius mūsų tikslus. Aš jau tai komentavau, taigi prie to ne, neverta grįžti neverta kalbėti apie tai, ko galėtume išmokti iš praeities. Eduardas taip pat labai įdomiai kalbėjo. Ir kai Graikijos ministras Primkas atvyko po, pas mus, jis galėjo paaiškinti, kokia yra dabartinė situacija. Ir tai padėjo mums e, pradėti diskusiją apie, apie tai, kas vyksta. Visi turime prisimti mums tenkančią atsakomybę. Ir jei nepripažinsime e, vieni kitų atsakomybės, tuomet e, nesugebėsime e, elgtis solidariai ir mums nepavyks derinti savo veiksmų. O būtent tokios solidarumo, bendro darbo dvasios mums reikia tam, kad veiktų šis e, Europos ūkio koordinavimo semestras. Dėkuoju, pirmininkė. Uh, Labai ačiū. Uh, siūloma dabar tokį tvarkaraštį. Prašom projektą pristatyti birželio 14 dieną, pataisų teikimo terminas baigėsi birželio 21 dieną, pataisos bus svarstamos Liepos 11 dieną, balsuojame komitete rugsėjo 12 dieną ir tikintis, kad per pirmąją spalio plenarinę sesiją bus <clears throat> galutinis balsavimas. Taigi turime dar pakankamai laiko, galėtume išanalizuoti tas vertingas mintis ir pasiūlymus, kuriuos išgirdome. Labai ačiū visiems dalyvausiams diskusijose. Paskutinis dabar tokias punktas aštuntasis. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko papildomų kapital akcijų pasirašymas. Prašymas yra pakankamai trumpas ir Aš e, siūlau 50 procentų padidinti rekonstrukcijos plėtros banko kapitalą nuo 20 iki 30 milijardų eurų, siekiant ES mm, gauti papildomą uh, e, uh, e, pirmalaikio išpirkimo akcijų dalį lyginant su dabartinė dalimi. E, mes siūlome padidinti šią akcijų kapitalo dalį dėl to, kad bankas dalyvauja atitinkamuose akcijose veiksmuose kriziai įveikti. Ir mm, būtent dėl šios priežasties bankas ir toliau pageidautų dėti pastangas kovojant su krize ir kapitalo padidinimas padėtų jam atlikti šios veiksmus. Aš manau, kad tas pasiūlymas buvo pakankamai geras, gerai vertintas e, ir aš jam pritariau ir siūlau kolegoms elgtis taip pat. Nežinau, ar kas nors norėtų pasisakyti šio klausimu. Niekas nenori, puiku. Pataisų teikimo terminas baigėsi balandžio 19 dieną. Sven, sorry. O, oh, Švenai, atsiprašau. Taigi, noriu pasakyti, kad e, balandžio 19 baigėsi pataisų teikimo terminas, o svarstamos gegužė 24 dieną, tą pačią dieną bus ir balsuojama, ir birželio antrą plenarinę sesiją bus balsuojama per plenarinę, e, plenarinę sesiją. Noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Finansų krizės e, akivaizdoje ir turint omenyje, kad Europos Sąjungoje trūksta ekonominių sprendimų derinimo. Mums būtina turėti tokią e, banko struktūrą, kurią veiktų rekonstrukcijos ir plėtros ir investicijų bankas. Re, įvertinant šių bankų elgesį mes galime daryti išvadas, kad dauguma e, arba kai kurie šių bankų veiksmai netitinka mūsų e, klimato kaitos tikslų. Bankai investuoja į iškastinio kūro projektus Mongolijoje, Slovenijoje, Rusijoje, Kazahstane. Klausimas kyla, ar turėtume daugiau pinigų investuoti į tokias struktūras, nekeldami klausimo susijusio su E, bendru ES politikos tikslų nuseklumu, <clears throat> skaitant ir e, strategiją Europą 2020. Parlamentas turėtų pasinaudoti progą ir iškelti šios klausimus, taip pat užtikrinti, kad papildomos lėšos nebūtų naudojamos tam, kad būtų plėtojami e, tokie projektai, kurie prieštarauja bendriesiams ES tikslams. Antrasis pastebėjimas, taip mes turime uh, tą dvigubą struktūrą e, rekonstrukcijos plėtros banko, investicijų banko, nežinau, kam reikalingas tas, ta panaši struktūra, kadangi e, ji daug kur persipina šios dvi struktūros tiksliau, taigi mes pranešime, pranešimui teiksime atitinkamus pakeitimus, kad būtų pradėtos dėrybos siekiant, kad e, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 2015 metais nustotų veikti ir būtų sukurta atitinkama struktūra Europos investicijų banko viduje, kuri būtų veiksmingesnė ir e, e, demokratiškesnė, nes turime galimybę daryti didesnį įtaką e, investicijų bankui, ne ekonomikos ir plėtros bankui, taigi turėtume toliau stebėti šį procesą ir siekia papildomų viešųjų bankų tam, kad būtų užtikrintos investavimo apimtis, tačiau investicijos privalo būti tvarios ir neturėtume uh, tęsti jokios veiklos, turėdami dvigubą struktūrą, kuomet du bankai veikia beveik toje pačioje srityje. Būtų gerai, jeigu galėtume susitarti dėl tokių tikslų ir krypčių. Ačiū. Ačiū komisijos atstovai. Galbūt taip pat e, galėtų mums pristatyti savo poziciją. Turėčiau, kas gal pirmas norėtų prieš komisiją pasisakyti. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau paremti jūsų poziciją, kur sakoma, kad pasiūlymas nėra prieštaringas. EBRD pagal mano turimą informaciją, e, pažiūrėjus į jo istoriją, nes ankstesnė Čekoslovakija ir Čekijos Respublika panaudojo tam tikras investicijas iš Europos rekonstrukcijų ir plėtros banko 10-mečio pradžioje. Taigi, aš ieškojau atsakymo, kiek sėkmingas tas bankas buvo tuo metu ir nustebino mane tai, kad beveik 90 procentų. Tai galbūt yra atsakymas ponui Gygoldui. Beveik 90 procentų EBRD investicijų Čekoslovakijoje buvo užtikrinant užsienio investicijas iš vakarų. Tai būtų galbūt vienas iš būdų, kaip padėti Europos verslui, verslui jūsų minėtose šalise. Tai yra vienas dalykas. Asmeniškai norėčiau būti atsargus šiek tiek, kad fiskalinio konsolidavimo metais tokios fiskalinės tikrovės metai, laikais 50 procentų kapitalo didinimas yra didžiulis. Ir galbūt reikia pagalvoti, ar tai nėra per daug. Ir trečia, ateitis. EBRD investicijų ateitis. ir kaip bus konsultuojamasi su nacionaliniais parlamentais priimant sprendimus. Kai bus sprendimus dėl investicijų. Tokia Trys trumpi komentarai, ačiū. Labai ačiū. Dabar prašau komisijos pakomentuoti šį klausimą. E, na, reikia pasakyti, kad biudžetinė, biudžetinių pasiekmių čia nebus, nes e, lėšos čia bus e, pare, iki pareikalavimo, jos nebus pateiktos realiai. Viki, labai trumpai dėl Sveno, dėl EBRD ir Europos investicijų banko. Akcininkų struktūra yra labai skirtinga juose, nes EBRD yra ne tik, EBRD yra ne tik Europos akcininkai. Ar dar būtų klausimų, kuriuos galima būtų užduoti komisijai? Aš norėčiau suprasti, kaip jūs pateisinate tai, kad pagal Europos klimato tikslus, įskaitant uh, e, mažą CO2, mažai CO2 išmetimo gairias. Šis bankas daro investicijas, kurie netitinka, prieštarauja tiems tikslams. Norėčiau išgirsti atsakymą. Ačiū, kadangi jau šiandien buvo minėta Argentina, e, Taigi reikia priminti, kad Argentina neįvykdė įsipareigojimų būtent Europos investicijų bankui. Komisija, ačiū ponia pirminkė. Noriu atsakyti į įvairius klausimus. Pirmiausia, dėl kapitalo padidinimo dydžio. Tai ir valdytojų sprendimas padidinti kapitalą, kad jie galėtų E, atitikti, galėtų dirbti su padidėjusiu poreikiu krizės metu ir galėtų e, atitinkamai padidinti savo e, kapitalo pakankamumo santykius ir išlaikytų A reitingą. Tai yra salginis kapitalo padidinimas, kuris bus peržiūrėtas šio laiko tarp pabaigoje ir bus įvertinta, ar reikia išlaikyti kapitalo padidinimą, ar dalis kapitalo bus gražinta. Kaip teisingai sakė, sakėte, tai yra kapitalo didinimas padidinant įmokėtą ir, e, ir e, neįmokėtą kapitalą. Aksininkai nieko iš tikrųjų neturės mokėti, nes bus konvertuojami rezervai. Jūs sakėte, kad tas e, kapitalas gali būti pareikalautas, bet e, tokių pareikalavimų kol kas nebuvo nei aš investicijų banko, nei e BRD pusės. Tai yra daugiau teorinis, teorinė galimybė. Dėl Europos investicijų ABRD e dubliavimuose abi institucijos sukurtos skirtingų metų reaguojant į skirtingus poreikius. Europos investicijų bankas beveik 20 procentų užsima verslus su, su ES valstybėmis narėmis, tai daugiausia investicijos į infrastruktūros projektus ir panašiai, o EBRD buvo sukurta padėti šalims rytuose, joms padedant pereiti prie rinkos ekonomikos. EBRD daugiau e, remia privatus sektorių. Tai yra skirtingos struktūros ir skirtingos krypties bankai. Teisingai jūs sakote, kad tam tikro dubliavimas kai kuriuose šalise yra. Todėl abi institucijos neseniai pasirašė sustarimo memorandumą, kad galėtų suderinti savo bendradarbiavimą ir nebūtų dubliavimas, kad jie geriau bendradarbiautų ir nekonkuruotų. Aš nesu klimato kaitos ekspertas, Tačiau manau, kad EBRD smarkiai padidino savo investicijas į energetikos taupimo ir kitas klimato e, kaitos programas. Daugelėje šalių yra potencialas padidinti e, energijos taupimą ir panašiai. Nežinau, ar EBRD politika ir jo investicijos prieštarauja ES klimato kaitos politikai, tačiau EBRD iš tikrųjų siekia e, didinti investicijas tokiuose srityse. Tiek norėjau pasakyti. Dar kartą noriu padėkoti, kad e, jūs greitai ketinate svarstyti šį klausimą, nes iki metų pabaigos papildomas kapitalas turi būti pasirašytas. Ačiū Svenas, dar kartą prašo žodžio. Labai trumpai. Labai ačiū už atsakymus, tačiau turiu pasakyti, kad nesu patenkintas dėl vieno dalyko. Gerai, kad didinamos e, žalios investicijos, tai gerai konvergencijai. Tačiau jeigu reikia sumažinti CO2 iki 50 metų 80-90 procentų, Negalima tuo pat metu investuoti į teršiančius sektorius, kurie veiks iki tos datos. Jeigu investuojame į akmens anglės, e, elektrinės, kitas struktūras, tai jos atsipirks tik tai, tada, tik tai tada, jeigu veiks ilgą laiką ir tai konfliktuos su klimato tikslais. Galbūt savo atsakymą galite pateikti raštu šio proceso metu, nes man tai atrodo, kad reikia kad tai yra tikra sąlyga, kad, kad būtų galima, kad žalie galėtų balsuoti teigiamai, nes turi būti atsižvelgta į klimato tikslus. Noriu paklausti, ar komisija turi komentarų, kurios galėtų pateikti raštu, nes pripažino komisijos atstovas, kad nėra ekspertas klimato klausimais. Veikia šiek tiek apie tai, ką sakė Svenas, taip pat apie skaidrumą. Labai gerai, kad komisija yra čia. Tačiau, e, kadangi negavome atsakymą investicijos, apie investicijos politiką, tai e, negerai. Mums reikia informacijos elektroniniu paštu ar kaip nors kitaip apie investicijų strategiją, nes pinigai čia dideli apie jų rezultatus, kodėl jiems reikia pinigų, kurie bus investuoti. yra, aišku, didžiulis poreikis investuoti į infrastruktūrą, ne tik šalia mūsų sienų, bet ir, kaip matėme, ir Šiaurės Afrikoje. Būtų įdomu suprasti, kodėl reikalingas padidinimas, kapitalo padidinimas. Ir trumpas atsakymas mums elektroniniu paštu turbūt būtų naudingas. Astrid. Euh, Madame la Présidente, moi, moi j'ai une Pane pirmininkė, aš turiu principinį klausimą. Kodėl dar tebe veikia šis bankas? Jis buvo sukurtas tam, kad būtų padėta pokomunistinėms valstybėms persitvarkyti į geriau pristaikyti prie demokratinės antvarkos ir rinkos ekonomikos. Bet dabar visos šios šalis yra visateisės ES valstybės narės. Taigi, aš suprantu, kad šis bankas galėtų dar būti šiek tiek naudingas, tačiau anksčiau ir vėliau reikės savęs paklausti, ar jis iš tikrųjų reikės mus reikalingas ir kodėl ir kur jis investuoja lėšas, jei mes dar turime be to ir Europos investicijų banką. Uh, uh Sven, Svenai, jeigu kalbate, prašau įjungti mikrofoną. Well, we, we, My... Klausimų išgirdome nemažai. Kiek aš suprantu, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas dabar ketina plėsti savo veiklą artimuosiuose rytuose. Bet gal komisija galėtų atsakyti į pateiktus klausimus ir prireikus Galbūt ir banko atstovai galėtų mums paaiškinti, kam yra reikalingos papildomos lėšus ir kam jos bus išleidžiamos. Ir kur bankas ketina plėsti savo veiklą, kokiuose šalyse, kokiuose regionuose. Tai tiek Kitų klausimų neturime ir kitas mūsų posėdis įvyks balandžio 19 dieną, antradienį ir prasidės 3 val. Visiems dėkuoju, vis gero.